Tęsime posėdį. Norėčiau informuoti apie tai, kad rezoliucija dėl išėtinės sklerozės gavo pritarimą Todėl šita deklaracija bus nusiųsta adresatams ir bus skelbiama minėtų turiniu. Pasirašysiųjų pavardės bus įtrauktas į šios sesijos protokolą. Norėčiau paprašyti kolegą Luhan pasisakyti, kuris pirmas pasirašė po šią deklaraciją. So, ja er Kolega Luhan atrodo netvyko į posėdį kol kas, niekas nesikeičia dėl mūsų požiūrio į šią deklaraciją. Vis dėlto, kolega Luhan, jūs esate, prašau, žodis jums. Po šią rezoliuciją yra pakankamas skaičius parašų. Norėčiau pakomentuoti šios deklaracijos esmę. E, like those... Kolegos, noriu padėkoti visiems, kurie pasirašė 20-ąją e, deklaraciją raštu. E, joje yra kreipimasis į tarybą ir komisiją skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, tyriant išsėtinę sklerozę ir e, suteikiant vienodas galimybės gydytis ir sukurti lankščias darbo sąlygas. Ši deklaracija bus labai svarbi parama įgyvendinant specializuotą medicinos seserų mokymo programą. Be to, tai bus labai tvirtas paskatas pradėti diskusiją ir veiksmus Europos parlamente ir kitose institucijose, skatinant e, įvairių lygų, skaitant išsėtinės kerozę tyrimus. Dar kartą visiems dėkoju. Dank. Dėkoju. Dabar perėsime prie balsavimo klausimų balsavimas vyks su paprastinta procedūra dėl Sartori pranešimo dėl mokslinio techninio bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Brazilijos federacinės respublikos.